buvo gautas prašymas iš Enfi e, frakcijos Markus Precel. Komitete dirbs vietoj kolegos Mayer. Taigi šitas pakeitimas bus patvirtintas, kai bus